kad Venezuelos gyventojai galėtų padori gyventi. Ačiū. Vieną minutę, ponui Insir. Aš kaip socialdemokratas esu susitikinusi, e, kad e, iš tiesų lygiavertės visuomenės e, turi suteikti žmonėms e, pagrindinės teisės, skaitant socialinės teisės. Deja dabar, jeigu pažiūrėtume Venezuelą, pamatytume, kad už talės žmonės bėga, todėl kad neužtenka elementariausių teisų ir galimybių. Daugiau negu 4,5 milijonų Venezuelos gyventojų išvyko iš valstybės, vis daugiau jų kasdien išvažiuoja. Ir jungtinių tautų pabėgėlių komisaras šią padėtį paskelbė kaip viena, blogia, viena blogiausių pabėgėlių katastrofų šio laikinėme pasaulyje. Laikas Venezuelos žmonėms iš tiesų išsireikalauti teisų. Mes turime ir toliau daryti spaudimą, kad būtų laisvi ir sąžininkai rinkimai. Mes turime reikalauti pagrindinių teisų, socialinio saugumo E, prieigos prie pagrindinių teisių ir laisvių visoje valstybėje, bet to aišku turime sustiprinti humanitarnę pagalbą. Labai ačiū. Toliau, ponė Izaskun Bilbao Barandika. Viena minutė. Labai ačiū. Per tarptautinę saldurumo konferenciją Bruselėje buvo pateikti e, Mazūro diktatūros skaičiai ir supratome, kiek e, ką kenčia venezueliečiai. Daugiau kaip 4,5 milijonų žmonių pabėgo iš skurdo ir vargo. 2020 metais dar uh, tie skaičiai sausulos ir 80 procentų žmonių išbėgs į kitas valstybės. Uh, turime pradėti kalbėti aiškiau. Mes uh, dabar kol kas tik tai krizę pagiliname, bet jos nesureguliuojame. Mes turime atidžiau išanalizuoti visus pasiūlymus ir pagalvoti apie Venezuelos krizės išorinį metmenį. Aš kreipiuosi į vyriausiai galiotinį. Reikėtų stengtis rasti e, kitokių sprendimų, kad padėtume venesoliečiams jų pačių valstybėje. Mes turime rasti sprendimą, kuris pasiteisintų Pirmiausia, turime galvoti apie laisvus rinkimus, kurie e, pakeistų paprastų žmonių gyvenimus. Toliau, ponė Kempa, vieną minutę, tačiau jos salėje nematau. Ponas David Lega, vieną minutę. Pan David Lega. Pone David Lega. Gerbiamas David Lega, vieną minutę jums. All right. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė, ačiū ponė Borelį. Kalbėjome apie Venezuelos krizę birželio mėnesį ir aš tada, e, Liepos mėnesį prašau, ir aš priminiau tada, kad venezueliečiai miršta iš bado valstybėje, kur anksčiau buvo labai turtinga. Ir tai išlieka faktas. Ir toliau faktas yra tas, kad venezueliečius žudo prezidento Maduros pajėgos. Faktas ir tas, kad tie, kurie pavyko, tie, kurie pavyko pabėgti iš Venezuelos, turi labai pavojingai keliauti, kartais jie neturi elementariausių dokumentų ir neturi elementariausių teisių. Taip, tie žmonės yra labai pažeidžiami, jie gali būti išnaudojami darbo rinkoje, seksualiai gali būti išnaudojami, jiems trūksta elementarių teisių. E, be to kenčia jie nuo smurto. Maduro sukūrė vieną iš blogiausių mūsų laikų migracijos krizių. Todėl aš labai remiu kad ES visos priemonės nukreiptos prieš Maduro būtų išplėstos, įskaitant ginklų embargą, kelionių draudimą ir užšaldytą turtą. Ir tiems parlamento nariams, kurie ir toliau remia Maduro, tiems, kurie ir toliau prieštarauja mūsų veiksmams, kuriais norime pasiekti Venezuelo žmonėms, galiu pasakyti, kad jums irgi pragrės yra speciali vieta. Ačiū. Pone. Ponas Nikos Andulakis, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Daugiau negu 4 milijonai žmonių yra priversti bėgti iš Venezuelos dėl e, desperatiškos padėties, kuris įvyravo valstybėje. Pagal e, Junktinių tautų žmogaus teisų komisaro skaičius, tie skaičiai gali išaukti iki 6 milijonų iki 2020 metų. Tai būtų vienas iš didžiausių gyventojų judėjimų šiais laikais susidariusioji padėtis neleidžia ta, pritaikyti bendrųjų ekonominių sankcijų, dėl kurių gali humanitarnė krizė tik dar labiau pablogėti. Turėtume galvoti apie tuos, kam tenka atsakomybė už dabartinę krizę. ES turi daryti spaudimą, kad būtų rastas politinis sprendimas e, pasitelkiant tarptautinius stebėtojus ir rinkimus, nes kankinimai ir visų gyventojų e, e, represijos nieko net nešamės. Europos parlamente matėme, kad e, tokių rėmėjų režimui dar yra, tokių neturėtų būti žmonių. Ačiū. Pan posel Sokol, chcę zadać panu pytanie, czy pan przyjmuje to pytanie? Ponas Sokol nori užduoti jums klausimą pagal mėlynąją kortelę. Ar, ar sutinkate? užsidėkite ausines. Kreipiuosi į poną Andrulakis, ar priimate Sokol klausimą? Ponas Sokol, prašau, jūsų klausimas. Thank, thank you very much. I'm, I'm glad that... Ačiū galų gale išgirdau kairiuosius kalbant apie tikruosias priežastis to, kas atsitiko. Noriu paklausti, ar Čavezo ir Maduro režimai, kurie sukėlė skurdą ir badą Venezueloje, ar jūsų manimų būtent juos reikėtų kaltinti dėl krizės? Ačiū. Dabar pusę minutės ponas Andrulakis turi, kad atsakytų. Ačiū. Pirmininkė humanitarinė krizė Venezueloje ir kitose valstybėse nusipelno pasmerkimo. Pasmerkimo tų, kurie yra atsakingi už ją. Mes neturėtume skirstyti jų kažkaip. Jie yra atsak atsakingi ir ponas Maduro yra labai daug atsakingas ir dėl to atsirado šita tragiška padėtis valstybėje. Zovko, vieną minutę. Ačiū, vyriausias įsigaliotinė. Prieš du metus mes Sakarovo premiją įteikėme Venezuelos opozicijai ir pasiuntėme žinę Venezuelos lyderiams, kad laikas pokyčiams, laikas demokratijai. Dėja, niekas nepasikeitė ir matome humanitarinę katastrofą. 6 milijonai venezueliečių pabėgo iš valstybės nuo 2015 metų. Jeigu taip tęsis, tai manoma, kad išvyks į kitų metų pabaigos 6,5 milijono venezueliečių. Nieko neišspręsime, jeigu neįsikiš tarptautinė bendruomenė. Dėl to aš pritariu komisijos ir išorės tarnybos pastangoms siekti pereinamojo laikotarpio rinkimų. Demokratiją reikia atstatyti, reikia įvesti kontrolės ir atsvarų mechanizmą. Ačiū. Ačiū, dabar vieną minutę kalbės Ward. Venezuelos pabėgėlių krizė yra, sakoma, blogiausia, didžiausia krizė ir ji tęsis 20 metais. Ji visiškai ji tam neskiriama jokio dėmesio žiniasklaidoje. Venezuela antra po Sirijos pagal pabėgusių žmonių skaičių. Junktinių tautų pabėgėlių agentūra prognozuoja, kad maždaug 6,5 milijonų venezueliečių gyvens už savo valstybės ribų 20 metais. Ir tai daugiau didesnis pabėgėlių tempas negu Sirijoje. Milijonai venezueliečių kenčia nuo krizės. Ir kaip visada, moteris, vaikai ir uh, seni žmonės kenčia labiausiai Jie kenčia badą, atskirti nuo savo šeimų. Taip pat kyla pavojus moteriams ir vaikams. Tai ir žmonių priekyba, seksualinis išnaudojimas, smurtas, diskriminacija. E, jie bijo pranešti apie nusikaltimus. Svarbiausia, kad į bet kokį taikos ir stabilumo sprendimą būtų įtrauktos tos pažeidžiamos grupės. Ir mes, ES, turėtume atsispirti bet kokiems gundimams įsikišti kariniu būdu. Ačiū. Dabar Sokol. Vieną minutę. Ačiū. Neįtikėtina, kad čia parlamente iš dešinėsės pusės mes girdime tik tai pateisinimus. Sakykime tiesiai šviesiai, komunistų režimas, Čavezo ir Maduro režimas yra nusikalteliai. Čerčilis yra pasakęs taip. Socializmas sukuria skurdą, kuris lygiai paskirstamas visiems. Ta mes matome iš Venezuelos istorijos. Kontrolė kainų, e, 75 procentai maisto gamybos nukrito, valstybė viską kontroliuoja, socialistų metodai taikomi, o jie juk niekada nebuvo veiksmingi. Milijonai bėga iš Venezuelos. Štai tokios priežastys. Ir mes žinome kaltuosius, tai yra e, kriminalinis komunistų režimas. Mes turime juos pasmerkti, kad tai nepasikartotų. Liberatskiai. Ačiū, pirmininkė. Vyriausiasis įgaliotinė. Kai Venezuela pradėjo tą etapą, populistų režimas dalyjo į kairę ir į dešinę, kol turėjo ką dalinti. O dabar matome Bloga valdysena sukulia, sukuria skurdą ir žmonių kančias. Iškyla mums dilema, ar mums imtis sankcijų, ar pasiūlyti kažkokių kitų sprendimų. Pavyzdžiui, pirkti naftą už pinigus, ar už e, drabužius, ar už vaistus. Taip, Aš sakau taip tokiems sprendimams, ne taip, nes taip mes padėtume tos valstybės gyventojams. Santos, vieną minutę. Tai humanitarinė krizė Venezueloje. Padėtis dramatiška. 90 procentų gyventojų yra žemiaus skurdo ribos, daugiau kaip 50 procentų vaikų nelanko mokyklos dramatiški skaičiai. Keturi su pusė milijono jau išvyko iš šalies, dar daugiau turėjo persikelti iš savo gyvenamos vietos. 20 metais pamatysime 10 milijonų. Tai maždaug Portugalijos gyventojų skaičius visos Portugalijos. Tartautinė bendruomenė bando padėti pabėgėliams, bet neveiksmingai. Pagalba vėluoja, nes situacija pernelyg gili. Mm, pabėgę asmenys, savo gyvenimo vietas palikę asmenys gyvena baisiomis sąlygomis, pagalba nepakankama. Turime rasti galutinį sprendimą sprendimą turime rasti, kuris gražintų stabilumą valstybei. Kad politikai sutiktų su demokratiškais laisvais rinkimais ir nustotų paisyti vien savo interesų. Ačiū. Garcia del Blanco kalbės vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas vyriausiasis įgaliotinė, Venezuela ir visas regionas kenčia nuo didžiausios mūsų amžiaus humanitarnės krizės. Padėtis tik blogėja bėgant laikui. Mums reikia rasti politinį sprendimą. Išskirčiau čia porą dalykų. Pirma, tarptautinė bendruomenė privalo daug aktyviau įsitraukti ir reikia daugiau lėšų. Kalbame apie didelę krizę, didžiulius namus palikusių uh, žmonių skaičius, panašiai kaip Sirijoje, taigi problema reali ir tą paminėjo visi pasisakę kolegos. Reikia politinio sprendimo, nes tai padės išvengti tolesnio humanitarinės padėties blogėjimo. Sprendimas turi būti taikus ir pasiektas per dėrybas. Reikia suvokti, kad yra dvi pusės šiame konflikte. Tikslas yra rasti alternatyvų, be abejo galima um, baksnuoti savo kumščiu į krūtinę ir atsiprašinėti, tačiau tai nėra sprendimas, todėl vyriausiasis įgaliotinį prašau jūsų būkite drasus, ryštingas bei įrodykite, kad galite išspręsti Venezuelos krizę. Ačiū dabar Katerina Činičiui. Vieną minutę. Grazie, prezidentas. Ačiū. Vyriausias įgaliotinį. Prieš penkis mėnesius čia salėje vyko tokios pačios diskusijos apie Venezuelos padėtį. Ir šiandien vėl esame tame pačiame taške. Tačiau puikiai suvokiame, kad per penkerius mėnesius ta padėtis dramatiškai pablogėjo. Pabėgėliai, vaikai ir kiti verčiami bėgti, jų skaičius didėja, gyvenimo sąlygos prastėja trūksta visko. Mm, vykdomas smurtas, pažeidžiamas žmogaus teisės. Taip, Venezuelos gyventojai daugiau nebegali gyventi. Mes turime sustiprinti savo įsipareigojimus ir diplomatinės pastangas, ieškodami taikaus sprendimo ir laisvų rinkimų. Taip pat mes turime teikti humanitarinę pagalbą, kad sumažintume kančias Venezuelos gyventojų, kurios tęsiasi jau ilgą laiką. Dėkui. Dabar Karlo Fidansa, viena minutė. Ačiū pirmininkė. Situacija Venezuela dramatiška. Milijonai pabėgėlių. Ir Italijoje padaryta, imtasi tam tikros iniciatyvos pradėta pagalba venezueliečiams, kurie italų kilmės, kad jie galėtų grįžti į savo gimtinę. Mes galbūt turėtume pradėti galvoti apie Italijos, Ispanijos, Prancūzijos kilmės asmenų gražinimą į jų kilmės šalis. Ir kas dabar vyksta, ką mes matome. Žmonės čia nesidomi situacija tų e, venusėliečių, kurie bėga nuo krūvino Venezuelos režimo. Ačiū. Spontaniškos diskusijos užsiregistravo keturi kolegos. Juan Lopes Aguilar pirmasis. Minutė jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Vyriausiasis įgaliotinė ponė Borelė, sveiki atvykę. Vėl kalbam apie Venezuelą. Ar yra plenardė sesija Strasbūre be diskusijų apie Venezuelą? Jie situacija siaubinga. Prisipažinsiu, kad nemažai mano giminės gyvena Venezueloje, žinau, ką jie patiria ir kaip kėsiubinga patėtis nuo pat pilietinio karo. Mes kalbame apie pabėgėlius, apie prieglopščio suteikimą ir 4,5 milijono žmonių palikusių Venezuelo, kad rastų prieglopsti, rastų stogą virš galvos. Nemažai jų bando atvykti iki į Ispaniją ir iki 19 metų kalbame apie tai, kad šimtas procentų beveik mūsų prieglopščių prašymų yra iš Venezuelos ir praėjusią savaitę ar porą buvo 4000 tokių prašymų pateikta Ispanijai. Mums reikia parodyti solidarumą ir priimti pabėgėlius tiek Ispanijoje, tiek visoje ES. Pradėkime nuo Venezuelos, nes tai mums labai artima ir mylima šalis. Dėkui. Ačiū. Dabar ponia Daly, vieną minutę. Krizė Venezueloje tai realybė, padėtis blogybė, tačiau ji neatsirado iš niekur. Tai nėra tiesiog nesėkmė viską sukėlė dešimtmečius trukusi JAV politika, kurios tikslas izoliuoti šalį ir neleisti Venezuelos žmonėms nuspręsti patiems dėl savo ateities. Nenuostabu, kad prasidėjo humanitarinė krizė ir kad žmonės priversti bėgti, o šis parlamentas paremė Guido, kuris nebuvo nei išrinktas, nei palaimintas tautos gėda parlamentui. Šis žmogus neturi jokios e, teisėtos galios. O dabar reikia mūsų pačių pinigų, kad padėtumėme Venezuelai. Tačiau siūlyti tokią pagalbą yra tarsi siūlyti duonos žmonėms, kurių namai dega. Reikia pritaikyti tinkamus vaistus ir vyriausias įgalionį teisingai sakote, kad milijonai Venezuelos žmonių turi galios, prašau padėkite tiems žmonėms susigražinti savo pinigus ir leiskite žmonėms oriai gyventi gimtinėje. Ačiū. Pona, ponas Mikalas, vieną minutę. Pone Borelė, jūs sakėte, kad es 20 milijonų dolerių skiria pabėgėliams Venezueloje ir nori daryti daugiau. Es ir JAV bankų sektorius pavogė milijardus dolerių iš Venezuelos. Reikia sugražinti tiem žmonėms jų pinigus, reikia panaikinti sankcijas. Kodėl? Dėl Dievo meilės Europa palaiko neteisėtas JAV sankcijas, jos žudo visus, greuna valstybę. Maduro nėra didis politikas, tačiau kiek yra didžių politikų, padėtis Venezueloje yra nulemta JAV sankcijų. Mes turime tam tikrą uh, teisinę kultūrą Europoje ir Prancūzijos vienas advokatų biuras užginčijo neteisėtas uh, JAV sankcijas, bando padėti Venezuelos gyventojams susigražinti savo pinigus. Prašau, panaikinkite tas sankcijas, kovokite už tai ir leiskite susigražinti žmonėms pinigus. Ačiū. Dabar Fabio Kastaldo, vieną minutę. Ačiū. Daug dėmesio skiriama Pietų Amerikos valstybėmis, kurių socialinė situacija pablogėjo ir vyksta susidūrimai tarp gyventojų ir jėgos struktūrų. Bet labiausiai nerima kelia Venezuela, be jokios abejonės. Jie patiria pačią sunkiausią ekonomikos krizę. Nėra buvusios, nėra buvusio tokio precedento Latino Amerikoje. Ta krizė vystėsi ir virto gilę politinę krizę. Mes turime išvengti oportunizmo ir dirbti kartu, kad padėtume Venezuelos gyventojams. Nes dabar trūksta ir vaistų ir maisto toje valstybėje, neteikiamos paslaugos. Yra kai kurių valstybių, kurios suinteresuotos Venezuelos migrantų krize. Solidarumo konferencija, tarptautinė konferencija, kuri, vy, kuri vyko Briuselėje spalio pabaigoje, buvo svarbus žingsnis į priekį ir parodė, kad suderinus veiksmus galima padėti. Mes turime kalbėti vienu balsu, kad mūsų išgirstų. Ačiū. Aš dabar suteiksiu žodį komisijos vicepirmininkui. Užsienio reikalų ir saugumo politikos ypatingam galiotiniui ponui Burelį, prašom. Merci beaucoup, eh, chers, eh, chers membres. Ačiū gerbiami parlamento nariai. Jūs vienas po kito kalbėjot apie padėtį, kuri yra puikiai pažįstama. Akivaizdu, kad mes apie tai turime kalbėti, nereikia manęs netitikinėti, bet. Bet padėtis iš tiesų yra labai rimta. Daugelis iš jūsų e, apie tai kalbėjote nes akivaizdu, kad nepaisant to, ką galėtume pasakyti apie Maduro režimą, ši valstybė e, turi daug ekonominių resursų, problema yra tik tai teisės problemos. Nuo 2017 metų dėl pritaikytų sankcijų Venezuela negalėjo 400 tūkstančių barelių naftos per dieną eksportuoti. 8 milijardai dolerių prarasti. Keturis kartus daugiau negu kainuotų išmaitinimas. Jeigu kainuotų maistas. Ir E, dabar matome, kad įplaukos iš naftos išliks apie 60 procentų. 300 tūkstančių žmonių atitinkamai dėl sumažėjusio eksporto neturės galimybės prasimaitinti. Turėtume būti akli, kad nematytumėm, kas vyksta. Migrantų srautai mastas, išeinančių žmonių, išvykstančių žmonių mastas yra šiurpinantis ir valstybė nesugeba pati savo resursų panaudoti. Ir matome, kad politinė kritika prieš Maduro režimą yra sakoma labai griežtai, ponė Tajani, tai nieko negali pateisinti. Ir aš nieko nebandau pateisinti. Tuo pat metu akivaizdu, kad, kad ir koks diktatorius bebūtų šis komunistas, sankcijos jaučiasi ir greta sankcijų gilėja humanitarinė krizė. Todėl negalime laukti, kol tarptautinė bendruomenė ras sprendimą, pasigailės ir suteiks pinigų. Neįmanoma išmaitinti dešimčių milijonų neįmanoma e, surasti tiek humanitarinės pagalbos, kad tą galėtumėm padaryti. Taigi politinės problemos yra vienas dalykas. Niekas negali manęs įtikinti, jog mes e, privalome siekti e, tų demokratinių rinkimų. Nereikia manęs mokyti demokratijos, aš ją tikiu. Mes turime rasti tokius sprendimus, kurie leistų išspręsti šią gigantišką humanitarinę krizę, kuri kilo dėl ekonominių priežasčių ir parlamentas yra tą pasakęs, esate balsavę už rezoliucijas, kuriuose pažymėma, kad negalima taikyti sankcijų, nuo, kurio, nuo kurių nukentėtų Venezuelos gyventojai. Jūs balsavote už tai. Ar būtent dėl to ES netaiko sankcijų Venezuelos piliečiams, o taiko sankcijas šios valstybės vadovams. Negali tikėtis išspręsti Venezuelos krizę, pasmergdamas jos gyventojus badui. Mes susidurėme su milžiniška politinė problema, kurią reikia politiškai spręsti, tačiau mes negalime užmerkti akių į tuos poreikius, kurie egzistuoja ir kaip mes suteiksime humanitarinę pagalbą. Tarptautinė bendruomenė to negali padaryti, kas gali pakeisti. Tikrai mes nesurinksime pusantro milijardo do, dolerių per donorų konferencijas Aš sakyčiau, kad e, realiai reikėtų net dešimt kartų didesnės sumos. Mes kalbame apie didžiulę žmogišką tragediją. Problema yra ne ta, kad šis diktatorius komunistas. Problema yra ta, kad ši valstybė tapo tiku, tikrų minų lauku Mes reaguojame, mes mobilizavome savo politinės ir diplomatinės pajėgas ieškant sprendimo. Vis dėlto negalime užmerkti akių į tai, kad kai kurios siūlomas priemonės kirstusi su parlamento rezoliucijomis ir kenktų Venezuelos gyventojams, o tai tikrai nebūtų tas sprendimas, kurį visi ieško. Ačiū, prašau, gerbkite taisyklės ir jūs jas puikiai išmanote, kadangi buvote parlamento pirmininku. Mes e, išnaudojome visas politinės ir diplomatinės jėgas kartu su ponė Bešali. Niekas neteigia, kad Venezuelos režimas nekaltas, bet būtų klaida Jei tikėsime, kad sumažės migrantų, jei toliau ši valstybė kabos ant ekonominės e, bedugnės krašto. Ačiū. E, baigėme diskusiją šio klausimą. Balsavimas vyks per kitą mūsų sesiją, o dabar mūsų darbo tvarkėje ir sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir komisijos e, pirmininko pavaduotojo pareiškimas. Žmogaus teisėjo ir demokratijos padėtis Nikaragvoje. Primenu, kad galite registruoti spontaniškams pasisakymams ir prašyti žodžio pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Registruokitės elektroniniu būdu. Instrukcijas, kaip tą padaryti, rasite salėje prie durų. Noriu priminti, kad mėlynosios kortelės E, galima prašyti tik tada, kai pasisakys parlamentarai frakcijų vardu. Diskusijas pradės Sąjungos vyriausiasis įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai. Pone Borelė, žodis jums. You, Ačiū. Gerbėmi parlamento nariai, padėtis Nicaragvoje išlieka E, sudėtinga ir negali tokia išlikti. ES pozicija buvo nuosekli nuo pat krizės pradžios. Mūsų politika remti taikę, taikius, suderintus ir svarbiausia demokratiškus sprendimus. E, Venezuelos, atsiprašau, priešingai negu Venezuelos, tik Nikaragvos lyderiai gali, Nikaragvos žmonės gali patys tik tais išsirinkti savo lyderius. Mes turėtume tą patį pasakyti ir apie Venezuelą. Ir vyriausybė turėtų stengtis apginti žmonių e, demokratiškas teisės ir pagrindinės teisės. Šią poziciją sukūrėme sausio mėnesį. Prieš pat Europos parlamentų vykstant į Nikaragvą užsienio reikalų taryba tada pabrėžė, jog yra pasirengusi panaudoti visas politinės politikos priemonės, kad prisidėtų prie taikių dėrybų iš, išvedant valstybę iš krizės, kad daugiau neblogėtų uh, žmogaus teisės. Šių metų pradžioje Nikaragvos vyriausybė sutiko su tuo, kad bus ieškoma išsiderėti iš e, sutarčių dėl e, politinių pal, poli, kalinių paleidimo ir politinių laisvių atkūrimo. Tačiau panašu, kad e, vyriausybė tų įsipareigojimų neįgyvendino. Mm, iš tiesų, kalinių buvo daug paleista, bet net daugelis jų, daugelis jų iškart po to buvo iš naujo sulaikyti. Politinė laisvė nebuvo atkurta. Reaguojant į tokius politinius signalus, užsienio reikalų e, taryba spalio 14 dieną priėmė labai aiškius sprendimus ir sankcijas. Į Europos teritoriją uždraudžiama įvažiuoti e, žmonėms ir organizacijoms, e, kurios atliko labai svarbu vaidmenį pažeidžiant žmonių teisės. Taip pat tų pareigūnų ir institucijų turtas yra užšaldomas. Tas sprendimas yra uh, negryžtamas ir svarbiausia, jis turi nepakenkti Nikaragvo žmonėms, e, kaip kad parlamentas prašė. Turi būti pasiekta e, apčiuopiamos pažangos kad būtų sukurtas sąlygos taikiam demokratiškų išbridimų iš krizės. Pačios vyriausybės prisimtys įpareigojimai nereikalauja nieko kito svarb, kad tik, tik tai tų e, įsipareigojimų gyvendinimo. Mes nuolat kartuojame viešai ir e, uždarose susitikimuose e, tą patį, kas e, patvirtinta tarybos išvadose spalio mėnesį. Reikalaujame Amerikos valstybių aukšto lygio komisijos atkurti politinės laisvės ir uždraustų pilietinės visuomenės organizacijos civilinės, e, juridinės statuso, taip pat turi būti paleisti išliekantis politiniai kaliniai, e, jeigu jiems nėra pareikšti kaltinimai. Kitas dalykas, turi būti visapusiškai bendradarbiaujama su tarptautinėmis teisės, žmonių, žmogaus teisės institucijomis e, ir joms turi būti leidžiama grįžti į Nikaragvą. Taip pat tarp Amerikų žmogaus teisės komisija turi sugrįžti. Kitas dalykas turi būti susitarta dėl rinkimų reformos tarp vyriausybės ir opozicijos, įtraik, įskaitant ir piliečių alijansą. Šis susitarimas turėtų garantuoti sąžiningus ir skaidrius rinkimus pagal tarptautinius standartus ir jis turėtų būti suderintas su ES rinkimų stebėjimo delegacijos rekomendacijomis. Esame pasirengę padėti e, savo žiniomis ir galbūt galėtume nusiųsti rinkimų stebėjimo misiją. Gerbiamas pirmininkė, gerbiam parlamento nariai, ES pritarė Nikaragvo žmonėms, jie yra su jais, mes primename, kad represijos turi būti sustabdytos ir visų Nikaragvos gyventojų konstitucinių teisių e, pagarba turi būti atkurta, įskaitant teisę į laisvę ir žodžio laisvę. Taip pat susirinkimo laisvė, tikėjimo laisvė ir taikaus protesto teisė. Šiandien aš norėčiau dar kartą tai pabrėžti Europos parlamento nariams, tikėdamasis, kad jums remiant bus galima padaryti daugiau spaudimo, kad tie reikalavimai būtų įgyvendinti. Ačiū. Thank you, Mr. Mr. Vice President. Ačiū, gerbiamas vicepirmininkė. Toliau ponas Lopės Hill, EPP vardu. Saludo y aplaudo las palabras del alto representante. Aš norėčiau pagirti vyriausiai galiotinį už tai, ką jis, dėl to, ką jis pasakė, šitam pritariu. Nikaragvos krizė prasidėjo nuo to, kai Ortegos rankose buvo sutelkta gale pradėtos taikyti represijos prieš opoziciją, pilietinę visuomenę, žurnalistus ir prieš visą visuomenę. Demokratija smaugiama, vesės viršenybė smaugiama toje valstybėje ir tai daroma taikant nebaudžiamumo principus ir pagrindinių žmogaus teisų nesilaikant. Norėtume priminti, kad ne tik tos valstybės piliečiai kenčia dėl susidariusios padėties, bet ir europiečiai. Pavyzdžiui, Maja Kopens, Belgijos studentė, 2018 metais buvo areštuota dėl to, kad dalyvavo taikioje demonstracijoje prie žmogaus teisų pažeidimus, kurie buvo įvykdyti Nikaragvos vyriausybės. Ir šiandien e, ši studentė dar kartą nubausta už tai, kad ji padėjo uh, bado streiką paskelbusiai moteriai. Mes kalbame apie žmogaus teisų hartiją, pažymėjos met, nesakome, kad Europa yra žmogaus teisų lopšys, tokių demokratijos principų lopšys. Labai svarbu prisiminti, kad Europos vertybės reikia apginti tų žmonių, kurie buvo įkarlinti dėl tų principų propagavimo labui. Uh, Žmonių uždarimas į kalėjimus negali būti suderinamas nei su orumu, nei demokratija, nei lygybė. Tai yra smūgis į veidą visoms pagrindinėms laisvėms. Maja Kopens dėja nėra vienintelė, kuri taip yra sulaikyta. Žymiai daugiau yra tokių asmenų ir Europa turėtų bent jau tų žmonių vardu kalbėti. Sis. Ačiū. Pone Letavo Markeš, socialdemokratų vardu. Prašom. Ačiū pirmininkė vyriausias įsigaliotinį. Dar kartą Europos parlamentas išreiškė susirūpinimą dėl politinės padėties Nikaragvoje ir pabrėžė žmogaus teisų pažeidimus, nepagristus sulaikimus ir e, realios informacijos stoką. Neseniai paaiškėjo, kad kai kurie žmogaus teisų gynėjai, įskaitant e, Emaja Eva Kopins, e, kur yra ir Belgijos ir Nikaragvos pilietė, buvo sulaikyti, todėl kad dalino vandenį ir maistą e, kalinių mamoms, kurios paskelbė bado streiką kalėjime. Taip pat sužinojome, kad Nikaragvos vyriausybė pradėjo persekioti visus aktyvistus ir šeimos narius, kurie uh, bandė pasipriešinti politikai. Dar kartą mes norėtume pademonstruoti solidarumą su Nikaragvo žmonėmis. Ir reikėtų kalbėti apie e, tokių sankcijų kaip turto šaldimas ir vid, vizų atėmimas visiems atsakingiems už žmogaus teisų pažeidimus. Skatiname Nikaragvos vyriausybę pradėti dialogą su piliečių alijansu, ieškoti taikaus sprendimo šiam konfliktui. E, turi būti e, iš paleista, sukarinta karių, sukarintos grupuotės turi būti paleistos, taip pat nelegaliai sulaikyti žmonės turi būti paleisti ir reikia, kad būtų leidžiama humanitarinėms organizacijoms legaliai e, vykdyti savo veiklą. Taip pat prašome vyriausiojo galiotinio ir ES delegacijos labai atidžiai stebėti, kas vyksta šalyje. Tikimės, kad Europos parlamentas nusiūs savo delegaciją į Nikaragvą kuo greičiau. Visi turime labai aiškiai pasakyti, kad tie, kas e, pritarė Nikaragvos režimui, e, nesusilauks mūsų paramos, o tie, kurie kenčia, nėra vieni. Ponas Nart, Renių vardu, dvi minutės. Pone Borelį, Aš sutinku su jūsų kalba ir sutinku su jūsų kriterijais, nes man atrodo, kad jie yra realistiški ir būtini. Norėčiau jums priminti, kad 1979 metais Nikaragva žmonės kovojo už demokratiją, dėl jo žuvo. Jie kovojo tada su diktatūra, aš tada ten buvau ir aš prisimenu, kokią svarbę paramą Ispanijos socialistų partija suteikė. Praėjo 40 metų ir tragiškas likimas nesibaigė. Mes toliau kovojame dėl tos pačios priežasties. Ortega ir jo klika sukelia tokią netvarką valstybėje. Ginkluotos grupuotės siaudėje, gatvėse lėjamas kraujas Nikaragvoje. Organizacija Amnesty International, e, Jungtinės tautos ir daugelis kitų organizacijų kalba apie susidariusią liūdną padėtį. Tai yra neįtikėtina. Žmogaus teisų toje valstybėje nebėra. Pagrindiniai principai, kurių mes negalime nematyti e, solidarumo ir sažiningumo dėliai, e, turi būti užtikrinti turime užtikrinti ir apie tai turime labai aiškiai kalbėti visuose pasisakymuose. Egzistuoja visuotinė žmogaus teisės ir jokie ideologiniai barjerai negali trukdyti jas įgyvendinti. Mes turime dar kartą pakartoti, kad esame vieningi su tais, kurie yra uždaryti e, kalėjimuose, kurie yra kankinami. Nuo žodžių pereikime prie veiksmų. ES turėtų aktyviau veikti Centrinėje Amerikoje, turėtume pasirūpinti, kad e, mūsų e, požiūris būtų demokratiškas, o rezoliucijose pirmiausia turėtume skatinti demokratinius sprendimus ir rink, ilgalaikių rinkimų perspektyvą. Tam reikia esminių teisingumo sistemos reformų ir apskritai režimo, kuris dabar dominuoja valstybėje reformos. Taip pat turime užtikrinti, kad vyktų sąžininkai rinkimai. Su ponu Harigi ankstesnius rinkimus aš pats stebėjau. Man atrodo, kad Europos komisija turėtų E, padidinti tempą ir imtis veiksmų. Pasirūpinkime, kad Nikaragvoje būtų 153 asociacijos sutarties straipsnis įgyvendintas. Ačiū. Mrs. Metz, on behalf of the Green Slash effort. Žaliųjų vardu Metz. Ačiū pirmininkė kolegos. Pastaraisiais mėnesiais Nikaragvos žmonės patiria vyriausybės represijas. Daugybę kartų pažįsta žmogaus teisės ir teisės viešpatavimas. Šimtai žmonių neteisėtai sulaikyti vien dėl to, kad taikiai protestavo prieš vyriausybę. Pavyzdžiui, ir Belgija Kopens. Tai žmogaus teisės pažeidimai, juos vykdo vyriausybė. Raginame Nikaragvos vyriausybę tučtojau sustabdyti represijas prieš savo gyventojus. Visi politiniai kalniai turėtų būti išlaisvinti, ir kuo greičiau surenkti demokratiški, laisvi rinkimai. Mūsų diplomatai Nikaragvoje turėtų tęsti pastangas sutaikyti skirtingas e, konfliktuojantas šalis, padėti mm, pilietiniai visuomeniai. Mūsų rezoliucija yra kompromisas tarp skirtingų politinių partijų. Mums žaliesiems rūpi tam tikri dalykai, kurie įtraukti į tekstą. Pavyzdžiui, Europos įmonių atsakomybė ir jų vaidmuo padedant šitai kvestionuotinai Nikaragvos vyriausybei. Mes turime kelti klausimą apie Europos įmonių atsakomybę Nikaragvoje. Bendrininkavimas vykdant žmogaus teisų pažeidimus turėtų vesti prie atsakomybės. Aš noriu padėkoti kaip pirmininkė delegacijos. Pirmininkė, noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie šitos rezoliucijos. Tai ženklas solidarumo su Nikaragvos gyventojais, kurių pagrindinės teisės šiuo metu yra pažeidžiamos. Terč, behalf... Terč kalbės EKR frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Ponas Borelį. Ortegos socialistų režimo brutalumas Nikaragvoje tęsiasi, tai mirtis ir teroras. Rezoliucijos įspėjimai yra bedantis dalykas. Režimas pažeidimų, masinių pažeidimų nestabdo. Mūsų perspėjimai atsimuša kaip į sieną, nes tęsiasi egzekucijos, prievartavimai, seksualinė prievarta, mirtys, kankinimai, panašiai kaip Venezueloje, nes tie režimai labai panašus. Abu du žiaurūs, šališki, o visam tam vadovauja vadovaujama iš Kubos. Būtent Kuba apsaugo dabar Venezuelos ir Nikaragvos kriminalinius režimus. Mr. Urban Crespo, on behalf of GUES NGL. Crespo vieną minutę GUE NGL vardu. Ačiū, pirmininkė. Ortegos represijos prieš civilius gyventojus reikalauja politinio sprendimo. Mes turėtume reikalauti nutraukti smurtą, išlaisvinti politinius kalinius ir pripažinti socialinio judėjimo reikšmę. Ortega kritikuojamas ne tik dėl žmogaus teisų pažeidimų, bet ir dėl to, kad kai kuriems iš jų surūpi tik tai Europos įmonių interesai, ekonominiai interesai. O mes turėtume rūpintis tuo, kad sandinistų revoliucijos dvasia būtų sugražinta į tą valstybę, socialinė dvasia. Presidente, alto representante, mañana vamos a. Alvarez. Pirmininkė, rytoj mes balsuosime dėl rezoliucijos, kuri dar kartą pasmerkia pažeidimus, žmogaus teisų pažeidimus Nikaragvoje. Tenka apgailestauti, kad padėtis iš viso negerėja, atvirkščiai. Apskritai iškilo pavojus teisiniai santvarkai. 800 tūkstančių žmonių pabėgo iš Nikaragvos. 300 nužudyti, šimtai sukišti į kalėjimus, šimtai studentų išmesti iš universitetų, šimtai žurnalistų turėjo bėgti iš šalies, nes vyriausybė vykdo prieš juos represijas. Pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos padėtis Nikaragvoje nepakenčiama. Kas dar turėtų įvykti Nikaragoje, kad mes pritaikytume sankcijas tiems žmogaus teisių pažeidinėtojams? Juk mes turime su ta valstybė asociacijos susitarimą sudarę. Visiems aišku, kad padėtis ten apgailėtina. Demokratija vis labiau silpsna, silpsta toje šalyje. Mes negalime nuvilti Nikaragos, mes turime reikalauti besąlyginio politinių kalinių išlaisvinimo, turime reikalauti pagrindinių teisų ir laisvių atstatymo ir represijų pabaigos. Lopez. Ačiū pirmininkė ir dėkoju Boreliui, vyriausiam įgaliotiniui. Šiandien aptarinėjame apverktiną situaciją Nikaragvoje - demokratijos ir teisių griuvimą. Tai matome pastaraisiais mėnesiais. Be to gilėja kitos problemos. Tai yra vyriausybės santykiai su ES trukinėja, kyla priešiškumas. Matome, studentai, žmogaus teisų aktyvistai yra baudžiami Nikaragvoje. Reikia apie tai kalbėti. Reikia kalbėti apie Maja Kopens bylą. Žmonės kankinami. Ta taip pat reikia nušviesti. Aš reikalauju tų asmenų išlaisvinimo. Reikalauju pritaikyti sankcijas tam tikriems vyriausybės atstovams nes tai vienintelis kelias iš krizės. Mums reikia sprendimo, kuris būtų taikus, demokratinis ir įtraukus. Apsaugoti pagrindinės teisės ir taip ES turėtų padėti Nikaragvai taikiu būdu pereiti prie sprendimo. Bilbao Barandika. Ačiū. 2019 metais kovo mėnesį buvo sudarytas susitarimas. Dabar reikia mm, laisvų rinkimų. O ką matome? Daugiau kaip 300 žuvusių, nužudytų ir tai padarė sandinistų režimas. Sankcijas reikia pritaikyti prezidentui Ortega ir viceprezidentui Morijo. Palyginkime situaciją dabar su 85 metais, kai Ortega atėjo į valdžią. Dabar situacija apgailėtina. Panaši padėtis kaip Samosa diktatūros pabaigoje. Ir tie, kurie pabėgė iš šalies, sako, kad Samosa ir Ortega jų režimai faktiškai tokie patys. Sorry, I missed the start. Uh, <laughs> mein Parteigenoot en NVS. Kanko. Mano partija ir e, mano partijos bičiuliai lankėsi šalyje, lankėme Belgijos studentę, kuris sėdė Nikaragvos kalėjime, į kurį buvo įmesta, nes protestavo prieš prezidento Ortegos režimą. Tūkstančiai uh, žmonių įkalinti Nikaragvoje, nes išdryso išeiti į gatvę ir kovoti už laisvę ir demokratiją. Ir akivaizdu, kad negerbiamos ten žmogaus teisės. Ortega greičiausia pamiršo, kad kažkada e, buvo kalėjime, nes protestavo prieš savo vyriausybę. Mes e, reikalavome, kad e, kovo 19-osios susitarimas būtų įgyvendintas 100 procentų. Pradėkime dialogą ir baigime depresijas. Demokratija turi triumfuoti. Reikia laisvų ir sąžiningų rinkimų. Aš toliau kovosiu už žmogaus teisės ir kovosiu už Amajos kompans ateitį. Kiekvienas, kuris yra kalėjime, ir yra sąžinės kalinys, turi būti paleistas, įskaitant tą 25 metų merginą, kuriai privalome padėti. Daily, Dabar ponė Deilį, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, tarsi ta švilpiko diena grįžtame kas mėnesį ir kritikuojame Latino Amerikos vyriausybės, kurios bando išgelbėti savo piliečius nuo skurdo, nors amerikiečiai tam siubingai trukdomės, skundžiamės, kad pažei, pažeidžiam žmogaus teisės ir sumaišome aukas su nusikaltėliais. O labiausia kenčia tų valstybių piliečių. Mes kalbame apie valstybę, kurie, kurie 18 metais išmetė iš sosto JAF remiamą režimą, kovoja su siubingomis ekonominės sankcijomis Ir akivaizdu, kad pažadas e, sankcijų netaikyti civiliams yra tik pažadas. Mes turime realiai vertinti padėtį Latino Amerikoje. Amerikiečiai kalbėjo apie Kubą, apie Nikaragvą, Morales. E, e, bet koks žingsnis lydimas kritikos šiam nelegaliam kabutėse Venezuelos režimai ir Nikaraguva yra valstybė, kurią supa priešai. Mums reikia rinktis tik vieną galimybę. Patys Nikaraguvos žmonės turi nuspręsti dėl savo ateities. Nikaragva e, jau daugiau pusantrų metų gyvena politinėje krizėje. Demonstracijos prieš e, Ortega e, baigėsi daugiau negu 300 žmonių mirtimi. Daugybė uždaryti kalėjimus, tarp jų ir Maja Kopens, kuri paprasčiausiai norėjo suteikti žmonėms, e, badaujantiems, e, vandens badaujantiems žmonėms. E, ponios Bašly, Junktinių tautų žmogaus teisų komisijos išvadose yra įvardinti labai žiaurų žmonių, žmogaus teisų pažeidimai. Dabar matome, kad e, uždaromos e, žiniasklaidos priemonės, žurnalistai reštuojami, e, vietos bendruomenių lyderiai yra sulaikomi, stigmatizuojami. Sakome, kad politinis dialogas su pilietinė visuomenė uh, leido išlaisvinti 400 žmonių, bet visi kiti dar tebėra kalėjimuose, todėl turime tęsti dialogą, kad eitume iš krizės taikiomis priemonėmis ir dialogu. Apie tai kalbėjo ponė Bašliai taip pat. Tačiau e, e mes suprantame, kad atsakingus žmonės, kurie e, vykdė e, žudimus, kankinimus, turi būti atsakingi, turi nešti atsakomybę už savo veiksmus tarptautinėje bendruomenėje. Mes girdėjome, ką taryba nusprendė spalio mėnesį. Mes su ES taikys tikslinės priemonės ir sankcijas ir Europos parlamentas jūs ir toliau rems demaršuose, kuriuos vykdysite. Ačiū. Mrs. Rodrygės. Pone Rodrygės Ramos, vieną minutę. Ačiū, gerbiamasis vyriausiasis įgaliotinė, prezidentas Danielis Ortega ir jo žmona viceprezidentė ponė Mūrinjo e, veda Nikaragvą į kligatvį. E, žurnalistai, žmogus teisė aktyvistai kenčia siubingą priespaudą Ekvadoras e, artimiai mane kreipėsi, e, žmonės yra uždaromi į kalėjimus ir žmonės bando protestuoti, užsirakina bažnyčioje, prašo, kad paleistų jų vaikus ir viena moteris garbaus amžiaus nesulaukia medicinės pagalbos, o Ivan Alberės, Maja Kopės yra tik pora žmonių, kurias galiu vardinti, tačiau badaujančiųjų yra daug daugiau, jie yra paskelbę bado streiką, tėvai nežino, kur jų sūnus ir dukros. Akivaizdu, kad tai politiniai kaliniai, jų kalinimo sąlygos yra daugiau nei siaubingos, jie kalis siaubingose kančiuose reikalavome nedelsiant paleisti visus sąžinės kalinius ir paleisti ir imtis priemonių prieš visus, kurie už tai atsakingi, skaitant patį Ortegą, ponė e, Rodrygės Ramos. Ačiū, ponė pirmininkė. Po paskutiniosios mūsų rezoliucijos padėtis Nikaragoje nepagerėjo, sakyčiau, priešingai padidėjo represijos, kurias vykdo režimas akivaizdu, kad reikia pasiūsti aišku signalą žmogaus teisų pažeidimai Nikaragvoje turi liautis šiandien. Šis, ši rezoliucija turėtų būti žingsnis link šio tikslo, reikia laikytis griežtesnės pozicijos, mes pakankamai švelniai